Eikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. MVI remimo koficento peržiūra. Turime e, šio paklausimo keturis autorius. Suteiksiu žodį pirmajam, ponas Tajanį. Labai ačiū, pirmininkė. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad būtų peržiūrėtas MVI remimo koficijantas, nes šis koficijantas yra būtinas tam, kad MVI galėtų gauti kreditus. MVI yra mūsų ekonomikos variklis, jos uh, sukuria 55 procentus ES BVP ir e, jos sukuria 80 milijonų darbo vietų visoje ES. Tam, kad MVI galėtų aukti, joms yra būtinas finansavimas nes tai reiškia, kad MVI gali e, plėsti savo veiklą tarptautiniu lygiu, gali pradėti vykdyti naujus projektus, gali darbinti daugiau žmonių. Bet e, čia nepakanka vien tik tais ECB e monetarinės politikos, kad toks tikslas būtų pasiektas. Reikia skatinti ir realią ekonomiką. Mes susidurėme ir su infliacija, Vakar e, Tarptautinis valiutos fondas sakė, kad ES ekonomika stagnuoja ir nu, reikia naujų priemonių, kaip kad, pavyzdžiui, parama MVI. Taip pat reikia daugiau skaidrumo, daugiau lankstumo. E, šios paramos priemonės dėka per pusantrų metų e, MVI dviem procentais daugiau gavo kreditų E, na, o mažos įmonės gavo 7 procentais e, mažiau kreditų MVI mokamos e, palūkanos sumažėjo 20 bazinių punktų. Taigi tikrai norėčiau, kad E, e, šis mechanizmas būtų taikomas e, ir tiems kreditams, kurie yra iki pusantro milijono eurų. Taigi aš norėčiau, kad būtų atsisakyta tos viršutinės ribos, kuri egzistuoja dabar. Taip pat noriu pasakyti, kad tikrai remiu komisaro Hill pastangas tam, kad šis instrumentas taptų tarptautiniu instrumentu Bazelio komitete. Toliau ponė Ferreira, nežinau ar ji yra salėje. Jei ne, tada pereisime prie ponios Lopės. Dvi minutės. Labas vakaras, ačiū pirmininkė. ES e, valstybės narės, tokios kaip mano šalis, matė, kaip e, dėl finansinių nusikaltimų nukentėjo neturtingi žmonės. Ir būtent e, tai ir lėmė dabartinę mažų ir vidutinių įmonių padėtį, taip pat ir mikro įmonių padėtį. E, taupamieji bankai buvo priversti e, išnykti, prasidėjo spekulacijos ir E, dabar yra kuriama bankų sąjunga, bet žinoma, e, mažos ir vidutinės įmonės veikia savo teritorijoje, jos kuria darbo vietas ir bankų jos nedomina. Taigi aš abejoju, ar mažos ir vidutinės įmonės gali ieškoti finansavimo akcijų biržoje Manau, kad e, nelabai, nes joms gali tekti mokėti tokius mokesčius, dėl kurių nukentės jų pelnas. Darbuotojai kenčia nuo darbo užmokesčio mažinimo ir e, nesaugios darbo vietos taip pat kelia daug problemų. Ir manau, kad tik mm, mm, darbo sąlygų gerinimas padės užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės ras rinką savo produktams. Na, mes dabar čia leidžiamės į techninės diskusijas, kalbame apie kreditus, nors Europos bankas jau yra pasakęs, kad visa tai neduos reikšmingų rezultatų. Geriau pagalvokime apie tinkamą sistemą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime spręsti ekonomikos stabilumo ir ekonominės stagnacijos problemas, kurias nulėmė taupimo politika. Tik išsprendę tas problemas mes galėsime įgyvendinti tokią politiką, kuris skatintų reformas ir ko, padėtų kovoti su didžiuoju kapitalu. Ačiū dabar ponas Toirer. Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Tvirtinant e, CDR4 ir CDA, Europos parlamentas ir taryba teisėtai reikalavo tam, kad būtų taikomi mažesni nuosavo kapitalo reikalavimai MVI. Na, o dabar e, Bazelio komitetas pateikė savo pranešimą, kur nurodoma, kad Kalbant apie mažas įmonės, tai bankai dažnai nesilaiko bazelio e, reikalavimo. Reikalavimų buvo e, atkreiptas į tai mūsų dėmesys ir Europos parlamentas norėtų priminti, norėtų aiškiai pasakyti, jog būtina taikyti mažesnio nuosavo kapitalo reikalavimus e, tam, kad MV galėtų gauti kreditus. E, MVI e, sunku gauti kreditus ne vien tik tais periferijoje, bet ir e, tose šalise, kur ekonominė padėtis gana gera, MVI vis tiek yra sunku gauti kreditus. Kalbant apie MVI, tai jos sudaro 99 procentus visų įmonių Europoje, jų yra milijonai ir tai reiškia, kad jiems reikės finansavimo ir ateityje. E, negalima tikėtis, kad e, sukūrus e, kapitalo rinkų sąjungą MVI galės lengviau gauti kreditus. Taigi mes visos Europos parlamento frakcijos raginame Europos komisiją rasti būdų, kaip MVI ateityje galėtų gauti kreditus. Kaip tai užtikrinti? Dabar e, bankai e, turi e, vadovautis labai įvairiais reikalavimais, griežtais kriterijais ir tai yra pakank, taip pat pakankamai didelė našta ir mažiems bei vidutiniams bankams. Taigi manau, kad Europos komisija ir tai turėtų atsižvelgti. Žonis poniai Swinburne. Dėkui, panė pirmininkė. Mm, Europos VMI, tame tarpe ir mano rinkimų apygardoje, e, pademonstravo didelį atsparumą e, pastarojo meto krizės sąlygomis. Po finansų krizės buvo akcentuojami didesni kapitalo reikalavimai kredito institucijoms. Tačiau e, parlamentas kiek įmanoma stengiasi sumažinti uh, E, šių reikalavimų poveikį realiai ekonomikai. Iš čia atsirado VMI rėmimo koficiento pasiūlymas. E, tačiau, jeigu žiūrėsime į ataskaitą apie tai, kaip e, ši sistema įgyvendinama, matome, kad čia dar daug ką reikia nuveikti. Nuo 95 milijonų 8 metais iki 54 e, milijonų 2013 metais. Tuo tarpu bankai ir didžiosios kompanijos jau atsigavo po krizės. Ir tai kelia klausimą apie MVI remimo koficijento veiksmingumą. Reiktų atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kurie įtakoja skolinimą Tačiau e, mano rinkimo apygardoje e, ir e, Anglijos banko informacija rodo, kad 75 procentai VMI, kurie kreipėsi dėl paskolų, tokių paskolų sulaukė. Taigi reikia žiūrėti, koks yra santykis tarp prašomų paskolų ir gautų paskolų. Gal e, komisija paaiškintų, kaip atskiri generaliniai direktoratai dirba, stengdamiesi išspręsti VMI problemas ir ar atsižvelgiant į tų priemonių visumą, iš tikrųjų MVI remimo koficijantas yra veiksmingas. Paprašysime dabar komisijos nario Han sureaguoti į šį klausimą. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, e, komisija e, supranta mm, VMI svarbą. E, jos prisėda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europos Sąjungoje. Komisija stengiasi įvardinti geriausias priemonės užtikrinti, kad jų finansavimo poreikiai būtų patenkinti. E, e, mes žinome, kad e, VMI didelė dalim priklauso nuo paskolų iš bankų, tuo tarpu, kai didelės įmonės daugiau remiasi prieiga prie finansų rinkų, kapitalo rinkų. Todėl VMI yra labiau pažeidžiamos ekonominio ciklo neigiamose stadijose. E, ši problema e, ypač rimta kai kuriuose valstybėse narėse ir tai e, privertė parlamentą susirūpinti. Reaguodama komisija numatė kapitalo reikalavimų reglamente specialią priemonę MVI rėmimo koficijantą, kad galima būtų sušvelninti kapitalo e, reikalavimų reglamento galima neigiamą poveikį VMI. E, dėka komisijos pastangų e, šios problemos svarba buvo suprasta ir globaliu atveju ir Bazelio komitetas taip pat E, ėmėsi spręsti šiuos klausimus. Komisija e, analizuoja MVI rėmimo koficento veiksmingumą, rengia e, šią temą ataskaitą, kuri turėtų pasirodyti šių metų pabaigoje. Bus bandoma įvertinti, ar e, paskolų VMI dydžiai buvo įtakoti MVI rėmimo koficiento Mes bandysime patikrinti, ar pagal prieinamą e, informaciją MVI remimo koficijantas e, tebelieka veiksmingas. E, čia pažiūrėsime į VMI skaičių ir į paskolų dydžius. Remiamis e, įvairiais informacijos e, šaltiniais, tame tarpe ir viešosiamis konsultacijomis kurios buvo pradėtos kaip perėtų metų e, rugsėjį. E, neseniai paskelbta e, Europos investicijų banko ataskaita dėl MVI remimo koficijento taip pat įtakos politinės rekomendacijas. Turiu akcentuoti, kad ateityje bankų paskalas neturėtų likti vieninteliu atsaku uh, E, sprendžiant VMI e, finansavimo klausimus. E, reikia galvoti apie kitus finansavimo šaltinius, reikia mažinti dominuojančią bankų rolę. ir tai prisideda prie ES ekonomikos kapitalo rinkų vaidmens. Dėkui. Dabar žodis ponui Zalba Bidegain. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti komisaro žodžiais jiems pritariu. Kaip girdėjome, MVI yra ES augimo ir užimtumo variklis ir jos turi būti šio parlamento politinės veiklos centre. Noriu padėkoti ir ponui Tajaniu už jo pastangą šioje srityje, ne tik dabar, bet ir tada, kai jis buvo Europos komisijos vicepirmininkas. Jis daug ką padarė, kad padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl daugelio iš jo iniciatyvų MVI padėtis dabar yra geresnė nei prieš keletą metų. Ir kaip teisingai pasakė ponas Tajani, Europos centrinis bankas nėra sprendimas. Na, jis yra sprendimo dalis. Ir dėl to mes džiaugiamės tą e, MVI remimo koficijento iniciatyvą. Ponios ir ponai, norėčiau paraginti jūs e, paremti pradinius teisėkuros pasiūlymus šią temą. Dėl jų aš rengiu pranešimus. Taigi, ponios ir ponai, paspartinkime šį darbą, kad būtų diversifikuoti MVI finansavimo šaltiniai. Kolegos, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms reiškia parama darbo vietų kūrimui, parama MVI reiškia parama ūkio augimui. Ačiū. Ačiū dabar ponas Gualtieri. Grazie. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Hanu šios žodžius. Taip pat ačiū ir komisarui Hill už atsakymą į e, mūsų laišką. Ekon komiteto laiške buvo išsakyta labai aiški pozicija. Ji matoma ir šios dienos diskusijoje. Ekon komiteto narių dauguma e, sako, kad e, būtina išlaikyti MVI rėmimo koficijantą ir jį reikėtų dar labiau sustiprinti. Tai yra politinis mandatas ir Europos e, komisija bei kiti, kitos ES institucijos negali užmerkti akis prieš tai, kad mes, mūsų politinė valia yra tikrai stipri. E, mes e, atsižvelgėme ir tai, e, ką teigia Europos investicijų bankas savo ataskaitoje mūsų nuomonę. Kalbant apie MVI, nereikia keisti atsargumo požiūrių pagristos politikos. Taigi mes, mes ėmėmės tokios iniciatyvos ir Tikrai manome, kad ši iniciatyva turėtų būti tęsiama ir ateityje ir tas koficientas turėtų būti dar labiau sustiprintas. Pavyzdžiui, kai kada yra ne visiškai aiški, kokia yra e, kredito rizika ir e, kartais yra tiesiog e, padidinama viršutinė riba. Europos parlamento pozicija yra aiški, mums tikrai E, norisi, kad e, Europos komisija ir toliau tęstų šią iniciatyvą. Pusantros minutės, ponai Viegas. Mažos ir vidutinės įmonės yra e, Europos ekonomikos ašis, bet e, šiuo metu jos susiduria su dideliais sunkumais, kurios nulėmė krizė. Ypač daug sunkumų kyla norint gauti paskolas ir gauti pinigų, kad būtų galima išmokėti darbo užmokesti. Ir yra daug programų, kurios turėtų padėti MVI, tai yra ir e, Europa 2020, Kosme programa, e, Europos centrinis bankas e, pumpuoja milijonus eurų į ekonomiką, tačiau mm, tai nelabai padeda ir tai konstatuoja EBPO kurgi slypi problema. Iš tikrųjų mes esame patekę į užburtą nuolatinio taupimo ratą ir mes e, remiame tokią sistemą, kuri skatina spekulacijas ir pelno vaikymasi. Mūsų nuomonė tik tinkama valstybinių investicijų e, politika padarys teigiamą poveikį restruktūrizavimui ir finansų sistemai ir tai padės atgaivinti ekonomiką E, ačiū dabar ponia Parker. Ačiū pirmininkė. E, šis žodinis klausimas, šiame žodinėme klausime yra teigiama, kad viena pagrindinių kliūčių trukdanti MVI aukti yra prieiga prie finansų. Na, iš dalies tai tiesa, tačiau šio klausimu nėra atsižvelgiama į esminį dalyką, e, kad MVI susiduria su per daug griežtų reglamentavimu. Tyrimai rodo, kad yra daugybė teisės aktų reikalavimų, kurių turi laikytis verslas ES. Pavyzdžiui, yra paskaičiuota, kad jeigu sudėtume vieną ant kitos visas ES taisyklės ir, ir teisės aktus, tai tas bokštas būtų aukštesnis už Nelsono statulą. Ir ir darbdaviai, ir darbuotojai, verslas turi laikytis tų mm, taisyklių. Taigi nėra, nėra ko stebėtis, kad žmonės ir verslas jaučiasi, kad yra tiesiog prislėgti tų taisyklių. Todėl nenostabu, kad Junktinė karalystė nori išeiti iš ES. Taigi tik balsuodami už išeimą, pastraukimą iš ES birželio 23 dieną, e, žmonės užtikrins, kad e, verslas galės klestėti be ES. ES taisyklių. Ponas Piper, pusantros minutės. Mikro. Prašome įsijungti mikrofoną. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie Junktinės karalystės ekonomiką, tai manau, kad šiai šaliai būtų tikrai geriau pasilikti Europos Sąjungoje. Kiekvienam verslininkui tai aišku, bet galbūt ne visiems politikams e, tai yra aišku. E, Kalbant apie Europos Sąjungą, tai šiuo metu e, ekonominė padėtis nėra pati geriausia. Ir e, būtent MVI patyrė didžiausią poveikį. Nemažai šeimos įmonių e, dirba tam tikrame regione. Ir būtų gerai pernelyg tokiams įmonėms neapsunkinti gyvenimą tikrai, kalbant apie kapitalo reikalavimų e, e, reglamentą, tai e, įmonėms, tokioms mažoms vidutinėms įmonėms turėtų būti numatyta išimtis ir taikomas remimo koficijantas. Remimo koficijantas turi ne tik išlikti ateityje, reikia taip pat padidinti ir viršutinę ribą suteikiamiems kreditams. Taip pat reikia ir kitų papildomų lengvatų e, MVI. Aš norėčiau paprašyti, kad Europos komisija tai atsižvelgtų. E, investicijos į MVI yra investicijos į ES ateitį. Ačiū. Ačiū. Ponas Rybik, norėtumės pateikti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar priimsite tą klausimą? Na, salėje tikrai labai mažai kolegų yra, bet kolega Rybik yra vienas iš tų kolegų, iš kurių aš klausimą tikrai priimsiu. Ačiū, tai aš labai dėkoju kolegai Piper. Kaip žinia, gero finansavimo pagrindas yra e, įmonės gaunamas pelnas. Tai yra susiję ir su apmokestinimu. Kaip Jūs manote, Ar čia nacionaliniams valstybėms turėtų tekti svarbus vaidmuo atliekant MVI vertinimus arba testus? Ačiū. Dėl mokesčių klausimų. Tai aš manau, kad mokesčiai turėtų būti teikiami tam, kur teikiamos paslaugos. Uh, ir dėl to Europos parlamentas šiuo metu atlieka tyrimą dėl neteisėtos įmonių veiklos susijusios su mokesčiais. Tikrai manau, kad komisija į tai turėtų atsižvelgti, ar teikiama, teikdama pasiūlymą dėl naujų PVM taisyklių ar mokesnės bazės nustatymą. Uh, atliekant poveikio įvertinimą, e, tikrai labai svarbu atsižvelgti ir į tai, kokį poveikį naujos priemonės turėtų MVI. Dėkui. Spontaninių pasakymų procedūra ponas Negresku. Dėkoju. VMI yra Europos ekonomikos nugarkaulis ir parama šioms įmonėms neturi būti vien deklaratyvi jauni verslininkai susiduria su prieigos prie finansavimo problema. Aš pats esu buvęs jaunas verslininkas. Koks bankas yra pasirengęs tokius verslininkus finansuoti? Ar nėra rinkoje didelių korporacijų privalumų? Turime palengvinti e, finansavimą VMI. Šis MVI rėmimo koficijantas yra gera priemonė, bet turime taip pat ieškoti priemonių paremti startuoliams. E, reikia numatyti konkrečias priemonės, e, tame tarpe ir egzistuojančias. Panas Marijas. Ačiū pirmininkė. MVI sukuria 55 procentus Europos BVP. Norėdamos finansuoti savo veiklą, jos e, tampa priklausomomis nuo bankų. Ir e, reglam, kapitalo reikalavimų reglamentas numato tam tikras išimtis e, E, mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau manau, kad jį reikia peržiūrėti. Bet ta peržiūra gali turėti nenumatytą poveikį e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Graikijoje 18 e, procentų įmonių kreipėsi į bankus dėl paskolų, o trojka Graikijoje E, numato tam tikras priemonės neaptarnaujamoms e, paskoloms. Tai reiškia, kad gali atsirasti spekulacijų, e, norint įsigyti tas blogas skolas. Ar ir toliau bus vykdoma tokia agresyvi politika mažų ir vidutinių įmonių atžvilgių, ponia Han? Norėčiau išgirsti atsakymą. Dėkuoju. Komisijos nariai Han, Žodis jums. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, kurie vis dar esate salėje. Aš tikrai norėčiau e, padėkoti jums už šią diskusiją. Apgailestauju, kad e, diskusija vyksta taip vėlai vakare. Kalbame apie MVI. MVI iš tikrųjų yra ES e, ekonomikos variklis. Noriu priminti, kad ES e, yra apie 23 milijonus MVI ir maždaug tiek pat bedarbių. Jeigu kiekviena įmonė įdarbintų vieną bedarbį, tai išspręstumėm visą nedarbo problemą. Na, o jeigu e, šią užduotėtumėm 5 500 pačių didžiausių ES įmonių, tai joms kiekviena iš jų reikėtų sukurti po 500 tūkstančių darbo vietų. Tai praktiškai neįmanoma. Taigi reikia žymiai daugiau dėmesio skirti MVI stiprinimui. Ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad laikomės tokio požiūrio, kad būtina MVI sukurti tinkamas sąlygas Tai turėtų padėti aukti ES ekonomikai. Verslininkai taip pat turi imtis iniciatyvų. Tik tada įmanoma, kad ekonomika klestėtų, kad būtų kuriamas darbo vietos. Dar kartą e, dėkoju už įvykusią diskusiją. Labai ačiū. Thank you, And... Dėkoju komisijos nariui. Ir ačiū ponui Marajas. Ačiū. Komisarė, tikrai daug peno pamastymui ir ponas Morajas. Jūsų mikrofonas išjungtas e, ir iš pagarbos komisijos nariui. Aš e, tiesiog jam pasakysiu, kad jis neprivalo atsakyti jūsų pastabą, jeigu jis norės, tai galės tai padaryti. Tvarkoj, aš norėjau e, baigti diskusiją pasakydama jums, e,